Wir kommen nun zur Abstimmung. Die Ernennung von Sir. Taigi dabar balsuosime dėl Sero Juliano Kingo paskirimo komisijos narių. Balsavimas yra slaptas. Prašau balsuoti. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Ar visi balsavote? frage noch mal ob alle kolleginnen und kollegen ihre stimme abgegeben haben. Aš tiesiog norėčiau pasitikrinti, ar visi jau balsavote. Euch, Kollegen. Prašau balsuoti greičiau. So, letzter Aufruf. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? Dar kartą prašau visų paspausti mygtuką, nes netrukus baigsime balsavimą. Abgestimmt haben 638 Kolleginnen. 394 balsavo už, 83 susilaikė, prieš 161 balsavo, iš viso balsavo 638 parlamento nariai. Taigi dabar galiu paskelbti, kad Julianas Kingas yra naujasis komisijos narys. Norėčiau pasveikinti komisijos nariai. Ir tikrai, matyt, galiu rame, visiškai ramiai pasakyti, kad jūs perimate šias pareigas labai sudėtingomis aplinkybėmis. Ir aš manau, kad jūs suprantate, kad net ir dabar Junktiniai karalystiai, norint pasitraukti iš Europos Sąjungos, jūs vis tiek dirbsite Europos Sąjungos labui. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es gerbėjai kolegos. Jei nenorite būti Europos parlamente, galite iš jo ir pasitraukti. Niekas jūsų čia nelaiko. Na kągi, dabar periname prie balsavimų dėl skubos tvarkas svarstytų klausimų. Ponas Martin. Pone pirmininkė, aš jūsų klausiausi labai įdėmiai ir jūs paaiškinote parlamento nariams, kad da, davėte suprasti, kad jums, kad kai kas gali palikti šią salę. Aš norėčiau jūsų, jums priminti, kad mus išrinko demokratiškai prancūzijos žmonės, o ne ponas Šulcas mus paskyrė. wir kommen jetzt zur abstimmung über den gemeinsamen entschließungsantrag. Periname prie balsavimų. Ir dabar balsuosime dėl septynių frakcijų pateikto bendro rezoliucijos projekto dėl Filipinų. Šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Trečiasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atkrenta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atkrenta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Patvirtinta. Ne, pasitikrinkime. Antrasis pakeitimas, prašau elektroninių būdų balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau pereiname prie šešių frakcijų patikto rezoliucijos projekto dėl padėties Somalija. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atkrenta. Dabar visa rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau pereiname prie septynių frakcijų pateiktos, pateiktos bendros rezoliucijos projektų dėl Zimbabvės. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavim, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar visa rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta.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 kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33 pasitaisų pirmgi 34 dėp, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 33 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33 CP pakeitimas. Aš jūsų negirdžiu, sako pirmininkė. Check Jūs norite, kad mes pasitikrintume balsavimo rezultatus. Nėra vertimo iš lenkų kalbos. Okay, Gerai, tęskime darbą. 33 CP pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau teisėje, kurios rezoliucija, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Adopted. Patvirtinta. Sveikiname. Go... Toliau pereiname prie Ježek pranešimo. Komiteto pateiktas pakeitimas, visas blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pirmasis CP pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta.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 kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, pirmasis CP pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau, pirmasis CP pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau, trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. The vote is in open, the vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. But you must take your hands up. Kelkite aukštai rankas. Toliau, originali formuluotė, žodinis pakeitimas ir ponas Urteson. Prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti Jums štai tokį pakeitimą. Mažiausios administracinios sankcijos. Uh, susijusios su pelno, kuris buvo gautas ar prarastas suma arba trečių šalių prarastų sumų dėl to, kad buvo pritaikytas apribojimas. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? Jūs siūloma taisyti 36 straipsnio antrąją pastraipą. Daugiau nei 40 žmonių prieštarauja Todėl mes negalime balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo. Taigi ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pirmasis CP pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta Atmesta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar norėčiau steigti žodį pranešėjui. Like to, like Norėčiau paprašyti, kad būtų atidedamas balsavimas dėl rezoliucijos projekto pagal 60 pirmą, pirmos taisyklės antrąją dalį. Kągi, balsuosime dėl pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Taigi, šis klausimas sugražinamas komitetui ir bus pradėtos dėrybos su taryba. Toliau pereiname prie pono, ponios Keller pranešimo, pirmiausia, atsakingo komiteto pakeitimai, balsuosime bloku, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl ketvirto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinsime. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta bet jūs turite aiškiau balsuoti keliant rankas. Toliau komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau balsuosime dėl teisėkros rezoliucijos, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Then report by Mrs. Toliau ponios Agėja pranešimas, komiteto pakeitimai, balsuojame bloku, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Teisėkuros pasiūlymas, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Is... Balsavimas baigiamas. Priimta. Then... Dabar balsuosime dėl pagrindinių tikslų CITES programai šalių konferencijai. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar balsuosime dėl pono Ferber pranešimo. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar pono karas pranešimas. Pirmas punktas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas punktas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19 punktas, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 30 punktas, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 33 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 35 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 39 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 42 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta priimta. 43 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar pono Krasnodėpski pranešimas 17 punktas. Trys dalys. Pirmoji dalis - vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Is... Balsavimas baigiamas. Priimta antroji dalis. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečia dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Trečia dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuojam. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 18 punktas. Čia irgi yra žodinis pakeitimas. Žodis pranešėjų, prašau. Mes norėtumėme keisti formuluotę papildomo administracinė našta nereik, į nereikalingą administracinę naštą. Ačiū any... Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Tai dabar balsuojame dėl 18 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Ir da, balsuosime dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 31 punktas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinsime. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 68 punktas, dvi dalys. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 74 punktas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 79 punktas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 80 punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, reikia patikrinti. Tikrinamąją antrąją dalį, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar ką konstatuojamoji dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. P konstatuojamoji dalis, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta Priimta. Tai konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Į ilgoji konstatuojama dalis dvi dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Troji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos su visais pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname. Dabar balsuosime dėl ponios Weber pranešimo penktoji pastraipa, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 16 pastraipa, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 18 pastraipo dvi dalys, kas už pirmąją dalį vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Peritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas, kas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Antrasis pakeitimas dvi dalys, kas už pirmąją dalį vardiniu būdu. Pradėme balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. Atmesta. 34 pastraipa, kas už, prieš susilaiko pritarta. 35 pastraipa, dvi dalys, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 53 pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 59 pastraipa, kas už, prieš susilaiko atmesta. 62 pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 67 už prieš susilaiko pritarta. 68 pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 69 pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 77 pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 83 pastraipa penkios dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją kas prieš, susilaiko atmesta, kas už ketvirtąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už penktąją, kas prieš, susilaiko pritarta. Nurodomoji dalis e, 34 už prieš susilaiko atmesta, E konstatuojamoji dalis už prieš susilaiko atmesta. U konstatuojama dalis vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuome dėl rezoliucijos su visais pakeitimais vardiniu būdu, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar paskutinis balsavimas ponios Harkin pranešimas. 13 pastraipo vardinis balsavimas pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 pastraipa vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 pastraipa dvi dalys. Už prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis už prieš susilaiko pritarta. 22 pastraipo vardinis balsavimas, pradėm balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 24 pastraipo dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta 25 pastraipa 3 dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 27 pastraipa, trys dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš, susilaiko pritarta. 33 <clears throat> pastraipa dvi dalys, kas už kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 53 pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Q konstatuojama dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. R konstatuojama dalis, vadinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos su visais pakeitimais vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Peritarta. Ačiū pradžioje jautėsi tam tikros vasariškos nuotaikos. will continue and... Tęsime darbą. Atėjo laikas paaiškinti balsavimo motyvams. Pirmajam suteiksiu žodį Danieliui Hananui.